Thank you. Thank you for your patience. Ačiū už kantrybę. Po pertraukos, na, pas mus atvyko svečias, ponas Manuel Korabit, e, teisingumo gerio direktorato atstovas ir jis pateiks ES teisingumo rezultatų suvestinę. Kalba apie 2014 metus. E, kovo mėnesį buvo paskutas komunikatas, komisijos komunikatas dėl teisingumo rezultatų svestinės 14 e, metams ir remintis teisingumo teismo darbo rezultatais ir Libė komitetas e, padėjo rengti komisijos ir parlamento rezoliuciją ir mūsų buvo paprašyta išplėsti šitą suvestinę, skatinti tarpusavę supratimą ir pasitikėjimą. Taigi dabar išklausykime pono Krabic. Ačiū, ponė pirmininkė. Kovo 17 dieną komisija paskelbė antrąją ES teisingumo rezultatų suvestinę. Norėčiau priminti, kad rezultatų suvestinė yra informacijos priemonė, kuri pateikia tokį palyginamąjį bendrą vaizdą, kaip veikia nacionalinės teisingumo sistemos. Teisingumo rezultatų suvestinės tikslas yra padėti valstybėms narėms m, mm, užtikrinti veiksmingesnį teisingumo sistemą, teikiant mm, objektyvis duomenis apie jų teisingumo sistemų nepriklausomumą, veiksmingumą. Suvestinė padeda nurodyti aptarti trūkumus, būdus patobulinti darbą, galimybę keistis gerąją praktiką. Tai nėra kažkoks grožio konkursas, bet tai yra suvestinė, kuri remiasi bendrais interesais. Komisija nusprendė pateikti tokią informacijos priemonę. Aišku, kalbant apie nacionalinių teisingumo sistemų veiksmingumą, tai yra svarbus dalykas įgyventinant ES teisės aktus. Kaip žinote, E, teisė į gynybą e, teisme mm, e, yra numatyta pagrindinė žmogus teisė 14 straipsnėje veiksmingos teisingumo sistemos taip pat labai svarbės tarpusavio supratimui, pasitikėjimui tarp valstybių narių ir teisės institucijų, tačiau nacionalinių teisingumo sistemų veiksmingumas yra būtinas ir esminis dalykas e, skatinant socialinį stabilumą ir sistemingą augimą. Taigi nacionalinės teisingumo sistemas vaidina esminį vaidmenį, e, skatinant pasitikėjimą e, ekonomiką ir taip pat skatinant ekonomikos augimą. Nuo 2012 metų dėl šios priežasties nepriklausomumą, kokybę ir veiksmingumą nacionalinių sistemų yra mūsų prioritetas. Kalbant apie Europos semestrą, tai komisija e, analizuoja reformas ir jeigu reikia, pateikia rekomendacijas dėl to, ką reikia padaryti. E, būtent šio požiūriu ES suvestinė e, papildo ES semestrą ir papildo analizę. Reikia suprasti, kad prastas veikimas subestinėse visuomet e, reikalauja gilesnės analizės, reikia išanalizuoti priežastis, dėl kurio atrado tokie rezultatai. Yra taip pat vertinimas kiekvienai šaliai ir jis vykdomas dvišalį dialogą tarp valstybių narių pagalba. Šitas dialogas tarp valstybių narių leidžia stiprinti teisingumo sistemą šioje konkrečioje valstybėje narėje ir yra atsižvelgimai gerasias praktikas. Taigi suvestinė yra elementas padeda uh, E, užtikrinti pavietinę vertę. Tai, suteik, tai pateikia palyginamąjį požiūrį ir rodo konkrečius duomenys. Ir šitas vertinimas, kuris vyksta remiantis e, rezultatų sustime, Vestinė padeda komisijai parengti rekomendacijas kiekvienai šaliai ir taryba joms pritarė 2013 metais, vykdant Europos semestrą, 10 valstybių narių uh, gavo tokias būdingas rekomendacijas, rekomendacijas ir tai paskatino jas pas, patobulinti savo teisingumo sistemą. Koks yra pagrindinis elementas 14 e, metų suvestinėje? Mes siekėme padidinti veiksmingumą ir, kaip žinote, e, pirmi trys skiriai yra veiksmingumas, nepriklausomumas, veiksmingumas teisingumo sistemų taip pat yra nurodomas e, pajėgumas, teismų pajėgumai e, tvarkytis su savo darbo krūviu ir įveikti atsilikimą. Pagrindinė išvada yra tai, kad kai kurios valstybės narės dar patiria kai kurių sunkumų ir iššūkių, kalbant apie teisingumo sistemų veiksmingumą. Tai reiškia, kad yra ilga procedūra pirmoje instancijoje instancijoje, nėra aiškių pagalbos e, sistemų ir yra labai daug neišspręstų bylų. Gera naujiena yra tai, kad visai valstybių narių e, rengia ir įgyvendina reformas, kalbant apie jų teisingumo sistemas ir siekia pagerinti jų funkcionavimą. Žinoma, ambicingų reformų poveikis valstybėse narėse dar negali būti atspendėtas, kadangi 14 metų suvestinė naudoja duomenis 12 metais. 12 metų duomenys. Reikia žinoti, kad teisingumo sistemas reformai įgyvendinti reikia laiko ir pozityviems rezultatams sulaukti tikrai reikia laiko. Tačiau reikia pasakyti, suvestinė yra kasmetinė, suvestinės rengimas yra kasmetinė veikla ir mes tikimės, kad kitų metų suvestinėje rezultatas e, šitų e, reformų rezultatas bus dar akivaizdesnis. Antras dalykas tai yra teisingumo sistemų darbo kokybė. 14 metų suvestinė e, nurodo visą eilę indikatorių ir parametrų, kurie daro nuorodą į teisingumo sistemų darbo kokybę, kaip pavyzdžiui, teisėjų mokymas, labai svarbus jūsų komitetai, ponė pirmininkė, taip pat ICT panaudojimas, tai yra informacijos ir komunikacijos technologijų panaudojimą teismo darbe, taip pat ryšiai tarp teismo ir bylos šalių, pavyzdžiui Taip pat yra informacija susijusi su stebėjimu ir teismo darbo vertinimu. Taip pat naudojamasis veiksmingų tarpininkavimų vėlgi labai svarbus dalykas. Primenu, kad neseniai Eurobarometro duomenys ir parodė, kad labai yra didelis susidomėjimas su, su išspręsti ginčius neteismo keliu. Ir Eurobarometras mano, kad 90 procentų siekia su E, išspręsti ginčius neteismo keliu, tik 8 procentai apklaustųjų nori kreiptis į teismą. Toliau 14 metų svesnės paskutinis elementas yra teismų nepriklausomybė. Pirmą kartą e, suvestinė pateikia tokią, e, tokią savoką, tokią supratimą ir ta savoka, ką reiškia nacionalinės teismų sistemos nepriklausomumas. Tai patvirtina 13 metų suvestinės rezultatus ir rodo, kad yra labai dideli e, e, skirtumai, kaip yra suprantamas nacionalinio teismo nepriklausomumas. Ir 14 metų suvestinė pateikė pirmą apžvalgą teisinių saugumo mechanizmų kurie egzistuoja įvairiose valstybėse narėse ir jais yra siekiama užtikrinti teisimų nepriklausomumą. Ateityje mes norėtume, kad tiek teisėjai, tiek teismai ir valstybės narės nurodytų, kaip stovestinė gali pateikti palyginamus duomenis ir kaip atspindėti tų teisinių saugiklių e, svarbą e, darbe. Taigi, ką reikia padaryti ateityje. 14 metų suvestinė pateikė kiekvienos valstybės vertinimą ir tai atsispindi 14 metų Europos semestre viena iš išvadų, suvestinės išvadų, kad yra domenų atotrukis ir reikia nurodyti pažangą, e, renkant atitinkamus duomenys dėl teisingumo sistemų kokybę, nepriklausomumą ir veiksmingumą. Ir kaip matote, iš šitos 14 metų suvestinės ir visai lė grafikų, bet kai kur nebuvo galima gauti duomenų iš kai kurių valstybių narių tiems grafikams paruošti. Taigi tikrai yra stengiamasi išspręsti šitą duomenų trūkumo problemą. Ir komisija norėtų suintensyvinti darbą su kontaktiniais asmenimis jų grupėje. Šita grupė buvo įsteigta 2013 metais. Tai yra kontaktinių asmenų grupė iš valstybių narių, kurie atstovauja ne vien tik teisingumo ministerijas, tačiau ir teismus. Ir šitų kontaktinių asmenų grupės pagalba mes galbūt rasime būdų, kaip geriau rinkti tarpusavai palyginamus duomenis. Ir žinoma, kaip sakiau, kalbant apie teismų nepriklausomybę, mes esame pasirengę su e, tuo, e, atvirų teismų tinklu ir tai padės išspręsti tokius klausimus. Kita išvada, kaip jūs sakėte, ponė pirmininkė, aš norėčiau vėlgi padėkoti jūsų komitetui ir visam parlamentui, ponė Grons, už labai pozityvę ataskaitą, kur buvo parengę ir pozityvę rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta neseniai kalbant apie e, rezultatus, teisimo rezultatų suvestinį, mums labai svarbu mm, gauti parlamento paramą ir svarbu komisijai žinoti, kad e, parlamentas nori eiti pirmin ir e, plėsti suvestinę, teisingumo rezultatų suvestinę. Tai reikia turėti tą teigiamą energiją, kuri pasitarnauja betiems interesams, visų mūsų interesams ir padeda funkcionuoti visai ES sistemai. Taigi dėkoju dar kartą už jūsų paramą ir užtikrinu jūs, kad mes sieksime išsiaiškinti, kaip toliau renkti šitas suvestinės ir jas tobulinti. Ačiū už pristatymą ir tikrai e, objektyviai vertintas ir parlamento ir komiteto vaidmuo. E, ir teisingumo srities pasiekimų lentelė buvo mm, minima rezoliucijoje, parlamento rezoliucijoje dėl, e, dėl Stoholmo programos vertinimo. Jūs tikriausiai žinote, kad tai nebuvo paprasta tema, ją svarstyti nebuvo lengva, nes tai tapo skiriamąją liniją tarp kai kurių politinių frakcijų, taip pat ir pol, pačioje, pačioje politinėse frakcijose išsiskyrė nuomonės, taigi Ir e, dabar diskusijų laikas, pane Gonš paprašė žodžio. Ačiū Jums už šį pristatymą ir norėčiau komisiją paraginti tęsti darbą. Tikrai buvo neblogas sumanimas pasiekimų lentelę e, įtraukti į Europos semestro sistemą. Aš ypač džiaugiuosi e, teismų nepriklausomumo aspekto tyrimų. Jūs minėjote, kad jūs analizavote dar daugiau. Manau, kad tai labai svarbus dokumentas. Jūs minėjote ir mano pranešimą, kuri, kuris susilaukė labai plačios paramos ir už kurį balsavo didelė parlamento narių dauguma plenarnėje sesijoje. Jūs raginate uh, siekti eiti dar toliau ir apriepti taip pat ir baudžiamojo teisingumo sistemą, ją vertinti teisingumo pasiekimų lentelėje. Mes kalbėjome apie baudžiamosios teisės suvienodinimo grėsmes tačiau mes akcentavome, kad turėtume kalbėti ne apie nusikaltėlių požiūrį, požiūrio tašką, bet apie procedūras. Reikia viską vertinti iš procedūrų pusės. Jūs paskelbėte taip pat ataskaitą, kur aptarti ir kiti klausimai, pavyzdžiui, korupcija ir akcentavote, kad svarbu vertinti šalis ir šiuo požiūriu, renkiant teisingumo suties pasiekimų lenteles. Ir aš norėčiau dar paminėti e, įstatymo viršenybės mechanizmą. Taip pat nu, krizių krizių sprendimo mechanizmas taip pat buvo akcentuotas kaip viena iš svarbių e, sričių. Žinau, kad jūs renkėtės toliau plėtoti šią temą ir manau, kad taip pat reikėtų atskirti reikalingas įstatymo viršenybės mechanizmas bei vertinti ir tuo požiūrį šalis e, teisingumo sties pasakymų lentelėje. Pačioms šalims tai svarbu, nes rengiamos šalims skirtos nes joms e, e, rengiamos specialiai skirtos rekomendacijos, nors ten ir aptariamos jų silpnosios vietos, tačiau manau, kad tai vienintelis būdas tobulėti ir stiprinti sistemą. Dar kas nors turėtų pastabų, ponas Brons. Net ne, be abejonės palyginimų lentelės E, metodas užtikrino objektivumą ir tai tikrai labai geras dalykas, tačiau teisinėse sistemose gali egzistuoti spragų, kurios nebūtinai atsispindės tokioje teisingumo pasiekimų lentelėje. Todėl noriu paklausti, ar domėsitės, kiek politikų dalyvaujančių rinkiminėse kampanijose uh, susilaukė, yra, yra teisės saugos, buvę teisės saugos akiratyje, yra bu, m, persekioti ir manau, kad tai būtų netgi svarbesni dalykai, nes kai valstybės piknaudžiauja, vyriausybės piknaudžiauja turimomis galiomis, galiomis tas galės jos panaudoja prieš politinius oponentus, tačiau tokie atvejai veikiausiai neatsispindi šiuose lentelėse. Ačiū. Ar bus dar kitų pastabų dėl teisingumo pasiekimų lentelės? Tuomet komisijos vardu ponas Krabit. Ačiū. Mm, ačiū ponė Gonš už išsakytus paramos žodžius. Teismų sistemos nepriklausomybė yra dar vienas rytis, kurioje turime siekti e, pažangos ir tai tikrai ne, nelengva sritis, nes visos susijusios pusės turėtų siekti pažangos. Baudžiamasis teisingumas yra dar vienas svarbis sritis. E, civilinės yra ir kitų aspektų, kuriuos vertiname, tačiau ta priemonė, ta lentelė yra mm, vykstantis projektas, mes tikimės apriepti ir kitas teisingumo sritis. 2014 teisingumo pasiekimo lentelėje mes aiškiname, kad mes rengiamės rinkti duomenis apie kitas sritis, ypač finansinės ir ekonominės ryties duomenis. Tai susiję taip pat ir su Europos semestru. Mes manome, kad reikia pas, atsižvelgianti tai, kaip sunku rinkti duomenis apie paprastus dalykus. Pavyzdžiui, kaip kaip e, civilinių ir komercinių bylų nagrinėjimo trukmė. E, sunku surinkti duomenys apie, 20, apie tokį aspektą 28 sritise, nes mums reikia informacijos apie visas valstybės, nes kadangi tos lentelės papildoma pridėtinė vertė yra tai, kad jį leidžia, sutikia galimybę palyginti ir mes konkrečiai bei pragmatiškai galime įvertinti, kokie duomenys yra prieinami valstybėse narėse ir, ir tai yra vienas sunkesnių, didesnių iššūkių šioje srityje. Atsakydamas į pono Bronso iškeltą klausimą, noriu pasakyti, kad tai daug labiau susijęs su baudžiamuoju, baudžiamosios teisės sritimi Europos semestro ir komentuodamas tokius duomenys, turiu pasakyti, kad juos gauti tikrai yra labai sunku ir, ir ypač surinkti tokios ryties duomenys iš 28 valstybių narių. Tiesiog galime raginti valstybės narės gilinti savo gebėjimus rinkti duomenis. Mes dirbame su Europos taryba ir SEPAŠ komitetu ir, kaip žinote, mes visi E, susidarame su nemenkais iššūkiais šiame darbe. Taip pat e, mes analizuojame savo patirtį sukauptą, renkant apie civilinę ir baudžiamąją e, teisingumo sistemas, tačiau viskam yra savo ribos ir nėra lengva rasti geros informacijos. Thank you, Mr. Kravit. No Ačiū, ponia Kravit. Jeigu daugiau nėra komentarų tai būtų tiek šiandien šiuo klausimu. Ir dabar pername prie bendrų diskusijų. 12-13 darbo tvarkės punktai vyks keitimasis nuomonėmis dėl kalinimo sąlygų ES valstybėse narėse, bei aptarsime Libė komiteto delegacijos kelionę į Italiją, kur domėjomės padėtimi kalėjimuose ir pataisos centruose. tas vizitas įvyko kovo 26-28 dienomis. Da, dalyv, turėjome išklausyti delegacijos ataskaitos pristatymo. Aš pats buvau tos delegacijos kaip komiteto pirmininkas vadovu. Iš tikrųjų, tas e, e, vizitas įvyko kovo 26-28. Aš vadovavau delegacijai, mes domėjomės padėtimi Italijos kalėjimuose. Delegacijoje taip pat be manęs buvo ponia Gons, ponas Engel ir ponas Jekolino, kaip lydintis narys. Mūsų apsilankimo tikslas buvo įvertinti padėtį Italijos kalėjimuose bei įvertinti pažangos galimybės Italijai įgyvendinant Toredžianį e, sprendimą, kurį paskelbė Europos žmogaus teisų teismas dirbantis Strasbūre. Toredžiani, e, sprendimas Toredžiani byloje, kaip žinote, Mm, apima pareiškimą dėl to, jog e, sąlygos, įkalinimo sąlygos Italijos kalėjimuose netitinka Europos žmogaus teisų konvencijos, kurioje draudžiamas, draudžiami kankinimai ir e, nežmoniškas elgesys su kalinamaisiais. E, tačiau dėl perpildytų kalėjimų neįmanoma užtikrinti suteikti galimybių e, įkalintiesiems atlikti bausmę humaniškomis sąlygomis. Todėl Libe komiteto e, Todėl buvo nuspręsta, kad reikia e, keistis nuomonėmis, renkti keitimasi nuomonėmis aptarti padėtį e, su kalėjimais valstybėse narėse. Daugelis valstybių e, narių patiria sunkumų šioje, šiame sektoriuje ir neužtikrina mm, reikalingų sąlygų kalėjimuose. Perpildyti kalėjimai yra problema e, daugeliu ES šalių. žinau, manau, kad Italija nėra izoliuotas unikalus atvejis, tai yra tiesiog tipinis pavyzdys, iliustruojantis šią situaciją ir šią problemą, kurią turėtumėme svarstyti ir spręsti. Tai mes kaip Libė komitetas privalome daryti dėl mums patikėtų įgaliojimų ir siekti užtikrinti žmoniškas, humaniškas kalėjimo sąlygas įkalintiesiems. Ir šį darbą galėtų pratesti kitos kadencijos parlamentas, e, surengdamas e, vizitus į kitų šalių kalėjimus. Taip pat norėčiau pabrėžti Europos tarybos kovos su kankinimui komiteto darbo svarbą bei kitų susijusių struktūrų svarbą. Šiandien čia lankosi. Mes sulaukėme pažado, kad ponas Mauro Palma, Italijos ministras, pasisakys. Atsiprašau, tai bus patarėjas Italijos teisingumo ministrui, ministro patarėjas. Ir e, visi mūsų delegacijos ataskaita yra pateikta. Toredžiani bylos sprendimas taip pat susiję teisės aktai Italijos kalėjimų įstatymas. Taip pat Italijos kalėjimų planas, kuris yra susijęs dokumentas ir pirmasis veiksmų planas skirtas šiais ryčiai. Taip pat yra priedamas, tai yra planas, kurio tikslas spręsti padėti Italijos kalėjimuose, imantis reikalingų priemonių. Taip pat yra pateikiama informacijos apie kankinimo atvejus kalėjimuose. Bei susiję pamastymai dėl amnestijos, malonės klausimų. Mes turėjome galimybę įsitikinti ir pamatyti viską savo akimis, lankėmis Rebibiją kalėjime Romoje, moterų kalėjime. Taip pat po Džerejalė kalėjime Neapolyje. ir jūsų dėmesio pateikiamos mūsų išvados. Norėčiau taip pat paminėti, kad pasakyti, kad man, mane tikrai labai sujaudino e, ir e, sukrėtė e, žmonių laikymo sąlygos po, po džiorelį kalėjime. Aš esu dirbęs teisingumo ministru ir esu matęs lankęsis nemažame skaičiuje kalėjimų ir ne tik savo šalyje, bet nemačiau nieko panašaus į Pordžio realį. Tikrai. Nes fiz... Čioredžiani bylos sprendime konstatuojama, kad devinių asmenų įkalintų asmenų laikymas juos uždarius 22 valandas per parą, 10-12 e, kvadratinių metrų kameroje priliksta kankinimui. 12 kvadratinių metrų kameroje sukišti devini žmonės, kurie ten miega, gyvena, valgo ir išbūna ten 22 valandas per parą, be jokios galimybės sportuoti. be galimybės mokytis, šviestis, įgyti kokiu nors įgūdžiu, uh, Taigi tai tikrai labai e, įsimenantis vaizdas. Taigi nestebėtina, kad tos sąlygos Europos teis, e, žmogaus teisų teismo sprendime prilygintos kankinimui. Bet žinoma, mes e, džiaugiamės tomis pastangomis, kurių ėmėsi Italijos vyriausybė bandydama tas sąlygas keisti, tobulinti. paskelbtas nacionalinių garantijų dokumentas skirtas įkalintiems asmenims. Tai yra numatoma su įkalintųjų asmenų gynimo institucija. Ir žinoma, mes savo Italijos vyriausybė raginama privalo spręsti šią problemą, nes Italijos kalėjimai tarsi, kaip taisyklė yra perpildyti. Ir ši ataskaita jums išdalinta ir dabar žodį sutikiu ponui Mauro Palma, o paskui galėsime keistis nuomonėmis. Pone Palma, prašau. Čia. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad mus pakvietėte, dėkoju komisijai ir komitetui už apsilankymą. Norėčiau pasakyti, kad Libė komitetas įsitraukė į situacijos stebėseną įkalinimo įstaigos Europoje. Ir aš manau, kad tai yra labai geras žingsnis, kalbant apie komiteto veiklą. Ir aš tikiuosi, kad kaip jūs ir rekomenduojate savo ataskaitoje, kad ta veikla tęsis ir naujos kadencijos parlamente. Kaip jūs jau sakėte, Italija susiduria su labai sudėtinga situacija, nes jos e, kalėjimų sistema paskelbta kaip netitinkanti vienos svarbiausių prievolių europinėme kontekste, tai yra trečiasis Europos žmogaus teisų konvencijos straipsnis. Tai yra absoliuti prievolė, negali, niekas negali būti kankinamas, negali susidurti su nežmonišku elgesiu, nežmoniškomis bausmėmis. Norėčiau paminėti ankstesnę savo veiklą. Daugelį metų aš pirmininkavau Europos komitetui, kuris buvo atsakingas už kovą su kankinimais, taigi mano uždavinys buvo stebėti, kokios yra sąlygos įkalinimo įstaigose visoje Europoje kad būtų galima pasakyti, ar valstybės narės laikosi šios prievolės. Taigi galite suprasti, kaip man dabar yra sudėtinga, esant vyriausybės atstovui, bandyti mūsų kalėjimų sistemą pagerinti ir padaryti taip, kad, kad ji nebūtų tokia uh, kaip apibūdino žmogaus teisų teismas, teigiantis, kad e, yra pažeidžiama ši prievolė. Italijos vyriausybės pastangomis bandysime atsižvelgti žmogaus teisų teismo sprendimą ir bandysime pakeisti mūsų įkalinimo sistemų modelį Dabar yra sistema tokia, kaip pagrindinis dėmesys yra skiriamas įkalinimo įstaigoms. O persime nuo tokios sistemos, kur jos dėmesio bus skiriama integracijai visuomenę. Tai nebus sistema grindžiama dar didesnių laisvės apribojimų. Tai bus sistema, kur daugiausia dėmesio bus skiriama žmonių reintegravimui. Ir tie veiksmai, kurių mes imsimės šiame procese, yra keturi. Pirmiausia, sumažinsime sulaikytųjų skaičių, įkalintų asmenų skaičių. Bandysime taikyti alternatyves priemonės. Taip pat sumažinsime antrinio įkalinimo galimybės, taip pat bandysime kitaip apriboti žmonių laisvę ir įkalinimas bus kaip galutinė bausmė numatyta mūsų sistemoje. Taigi pirmasis iššūkis yra sumažinti įkalintųjų skaičių. Nuo 69 tūkstančių kalinių bandysime 60 tūkstančių. Iki 60 tūkstančių sumažinti skaičių. Antrasis iššūkis yra dar svarbesnis, tai yra kalinimo įstaigų modelio pakeitimas. Porčia realiai jūs matėte tokį kalėjimą, kuris niekuomet neturėtų veikti Europoje. Toks modelis yra praeities reliktas, bet kokioje valstybėje Europoje. Taigi netgi jeigu žmonės yra įkalinami ir jų bus mažiau, Ir netgi jeigu kiekvienas gaus 2, 3 ar 4 kvadratinius metrus, problema yra ta, kad jie yra uždaromi 22-23 valandoms per parą. Ir tai nėra primtina. Nei vienoje iš 28 valstybių narių Europoje, skaitant ir Italiją. Taigi antrasis iššūkis yra, kaip pakeisti modelį ir kaip visapusiškai uh, laikytis ES kalėjimų taisyklių. Trečiasis iššūkis yra kaip numatyti galimybių daugiau žmonių laikyti kur kas padaresnėmis sąlygomis. Daug kalėjimų yra pasenę, reikia juos renovuoti, reikia pertvarkyti, suremontuoti ir daugiau asmenės erdvės numatyti kaliniams. Ne tik daugiavietės e, kameros turi būti įkūriamos. Trečiasis iššūkis yra dvigubos e, sistemos prevencinių priemonių ir kompensacinių priemonių sistemos sukūrimas. Mes tokią sistemą sukūrėme iškart, kai buvo primtas žmogaus teisų teismo sprendimas ir dabar mes ir to siekiame. Bandome tai gyvendinti. Šiokių tokių rezultatų jau matome. Aš jau minėjau tai, kad mažėja sulaikytojų, sulaikytojų ir kalinių skaičius. Taip pat matome nacionalinės vidaus pagalbos priemonės, jeigu yra pažydžiamos kalinio teisės. Mes tikimės, kad per trumpesnį laikotarpį mūsų vyriausybė priims įstatymą tų atžvilgių, kurie yra įkalinti už narkotikų laikymą ar priekybą, kad būtų galima atsižvelgti į Konstitucinio teismo sprendimą. Jis paskelbė, kad įstatymas dėl narkotikų yra pažydžia konstituciją ir kad tai turi įtakos įkalintųjų skaičiui. Taigi, tikiuosi, kad mes sukursime naują nepriklausomą tarnybą. kuri tarnaus kaip e, kalinių ombudsmeno tarnyba ir kad ji pradės veikti gegužės pabaigoje. Ši kalinių ombudsmeno tarnyba visapusiškai atitiks mūsų prievolės pagal laisvai pasirenkamą konvencijos prieš kankinimus protokolą. Italija ratifikavo šią konvenciją gegužės 3 dieną 2013 metais ir per vienerius metus mes turime sukurti tą pirminę tarnybą, instituciją, kuri stebėtų ir prižiūrėtų visą kalinių sistemą. Taip numatyta jungtinių tautų prievolėse. Taigi tai nuja bus ombudsmeno institucija, kuri atliks dvigubą vaidmenį, vidinį vaidmenį, būtent padės spręsti įvairias situacijas kalėjimuose, siūlys paramą kaliniams ir tuo pat metu atliks ir nacionalinio prevencinio mechanizmo kūrimo vaidmenį, būtent e, papildomame protokole yra reikalaujamas toks mechanizmas. Taigi, pagal šią sistemą mes esame įsitikinęs, kad mūsų visi partneriai Europoje mums padės, mums parems Ir mes taip pat esame pasirengę padėti visoms Europos valstybėms, kur e, situacija kalėjimuose yra labai sudėtinga, dėl to, kad yra per daug kalinių kalėjimuose <clears throat> ir dėl to, kad visuomenė vis dažniau reikalauja bet kokius prieštaravimus mūsų bendruomenėje išspręsti ribojant žmogaus teisės. Žmogaus ribojimo, teisėjo pribojimo priemonė turėtų būti paskutinė priemonė. Taigi norėčiau padėkoti komitetui už paramą. Italijai už apsilankymą mūsų kalėjimuose. Ir galiu pasakyti, kad mes dirbame ne tik tam, kad visapusiškai galėtumėme įgyvendinti Europos žmogaus teisų teismo sprendimą ir kad taip pat, kad galėtumėme pakeisti mūsų kalėjimų sistemos modelį. Ačiū. Dėkoju, ponia Palma, už ataskaitą, už detalės, už patirtį, ankstesnę patirtį, kurią sukaupėte anksčiau ir taip pat už pastangas, kurias, su kuriamis, kuriamis su mumis pasidalinote. Aš tikiuosi, jūs supratote mano pasisakymo esmę, kai aš kalbėjau apie portorelę kalėjimą. Ir dabar pradėsime diskusijas. Norėčiau atkreipti jūs, jūsų dėmesį į vieną mano akcentuotą dalyką. Su kitais delegacijos nariais, Libe komiteto komanda, mes teigiame, kad yra alternatyvių priemonių, yra garantė institutas, tai yra kalinių ombudsmeno tarnyba, bet trūksta vieno dalyko. Tai yra biudžetinių įsipareigojimų atnaujinti kalėjimus, kur, kur sąlygos yra neprimtinos. Man buvo baisu, kai pamačiau, kad Porto Realia kalėjimas buvo dešimtaisiais metais atidarytas, daugiau nei prieš šimtą metų ir tai reiškia šį beitą, kai kalbame apie kalėjimus. Nes e, penitencinė sistema, kalėjimų sistema, prieš šimtą metų buvo visiškai kitokia ir buvo visiškai kitaip traktuojami kaliniai nei dabar. Tai yra visiškai kitoks dalykas. Norėčiau pasakyti, kad aš pats pasidalinau savo asmenę patirtimį kaip Ispanijos buvęs teisingumo ministras. Ispanijos vyriausybė tos vyriausybės, kuriuose aš dirbau, įsipareigojo investuoti į kalėjimo atnaujinimą, renovaciją. Ir buvo nuspręsta ne, nebandyti išlaikyti tų pasenusių pastatų, kur neįmanoma laikytis konstitucinių reikalavimų, įstatymų, eksploduojant tokius kalėjimus. Aišku, buvo kritikuojami tokie sprendimai, populistai kritikavo tokius sprendimus. Buvo teigiama, kad nauji kalėjimai primena penkių žvaigždučių viešbučius – Mes netokių girdėjome atsiliepimų populistinėje spaudoje. Tačiau esmė yra ta, kad būtent pagrindinė idėja ir yra nelaikyti 2000 ar 3000 kalinių pastate, kuris visiškai neįmanomos būklės, tamsu, drėgna, nepaprastai karštą vasarą. ir nėra šildymo žiemą, sąlygos tragiškos. Ir tai labiau primena XIX amžiaus literatūroje prašytus kalėjimus. Jų konstitucinius reikalavimus ir standartus kurie numatyti humanitarinės, humanitarinių organizacijų ir taip pat žmogaus teisų teismo nuosprendžių. Trečiajame straipsnėje dėl žeminančio elgis, elgesio, kankinimų, išplečiant kankinimų apibriešti kalėjimo sąlygomis. Taigi štai e, tokie pastebėjimai ir su visais, su kuriais kalbėjomės, su, išriškėjo tai, kad Italijos vyriausybė niekuomet, e, nekalbant jau apie prioritetus, bet apskritai kaip į aktualius, klausim, į aktualius klausimus niekuomet neįtraukė kalėjimų renovacijos atnaujinimo tikslo, nebuvo per pasaros 20 metų absoliučiai investuojama į šią sritį. Ir kalėjimų skaičius per 15-20 metų nesikeitė. Ir nebuvo investuojama pakankamai biudžeto lėšų. Taigi tokie mano pastebėjimai dabar kiti kolegos pasakys. Ponas Bronsas, Genš taip pat, ji dalyvavo irgi e, tame vizite, ji norės irgi pasakyti. Prašau, ponė Genš. Ačiū papildomų pastabų norėčiau išsakyti, nes aš irgi dalyvavau tame vizite. Norėčiau vieną vertus pabrėžti, kad tai buvo labai gerai parengtas, apsilank, parengtas apsilankimas ir mes sustikome su įvairiais ekspertais dar prieš apsilankimą ar apsilankimo metu su teisingumo ministru susitikome civilinėmis organizacijomis, pilietinėmis organizacijomis, e, kur buvo užduoti labai aiškus klausimai. Mes labai daug sužinojome per tokį trumpą laiką įspūdis toks pats, kaip ir buvo pasakyta anksčiau, kaip jūs puikiai apibūdinote situaciją. Mano įspūdis šalia viso to buvo tas, kad daug socialinių problemų Italijoje yra bandoma spręsti įkalinimo būdu. Viena vertus, žinome, kad didžiausia Italijos problema yra migracija, nelegalūs imigrantai ir panašiai, kurie galiausiai baigė dienas kalėjime. Ir dėl to dar labiau daugiau atsiranda tų kalinių ir perpildymas dar didesnis. Taip pat narkomanija irgi yra didelė našta kalėjimams ir vietoj to, kad būtų kuriama prevencijos gydimo sistema, kuri iš dalies išspręstų problemas. Aš žinau, aišku, kad yra ir kriminalinis čia aspektas, tačiau man susidarė įspūdis, kad narkomanijos problema dažniausiai per kriminalinę prizmę sprendžiama. Ir tikrai kalėjimuose tos e, problemos neišspręsime. Ir jeigu norime pokyčių šioje srityje, be alternatyviųjų priemonių, kurias jūs taip pat minėjote, reikia kurti ir atitinkamą kultūrą šalyje. Ir aišku, tai negali atsitikti labai greitai. Aš manau, kad būtų taip pat svarbu apsižval, apsižvalgyti ir pažiūrėti, ar neįmanoma būtų keisti socialinių paslaugų sistemos. Ypatingai kalbant apie narkomaniją. Taip pat irgi norėčiau paminėti Porto Realę kalėjimą, kurį matėme. Tai yra siaubingos gyvenimo sąlygos, bet tai, kas dar baisiau šalia tų gyvenimo sąlygų, pas, pastatų ir neprimtinos situacijos. Pats klimatas buvo siaubingas. Prieš mums tik atvykstant buvo, bandoma, buvo nusižudimo bandymas, apie tai pranešė du kaliniai, tai atsitiko vienoje iš kamerų. Taip pat sužinojome, kad yra daug tokių atvejų ir tarp personalo narių, ne tik kalinių. Taip pat irgi matėme, kiek mažai žmonės gali praleisti laiko už kameros ribų. Aš esu psichiatrė ir e, kalbėjausi su kai kuriais žmonėmis, kurie visą dieną 24 valandas prasėdi kameroje, izolacinėje kameroje. Dauguma jų akivaizdžiai turėjo psichinių problemų ir tai nėra tinkama situacija kalėjime. Reikalingas gydimas tokiais atvejais esant tokioms aplinkybėms. Taigi tai, ką mes matėme, tai buvo psichinių problemų, narkomanijos, socialinių problemų rinkinys susidaręs kalėjimuose ir dėl to ir atsiranda tas perpildymas ir nepakaks tik tai statyti daugiau kalėjimų, tai problemos neišspręsime. Tiesiog turime uh, E, kompleksiškiau reaguoti į tą problemą, įtraukiant kitas rytis. Ir aš manau, kad tęsime tokius apsilankimus, nes žinome, kad padėtis ir labai sudėtinga Italijoje, bet esu įsitikinusi, kad jeigu apsilankysime ir kitose šalyse, ten, kažin ar pamatysime geresnę padėtį. Viena vertus, tai ką matome iš teisingumo rezultatų suvestinės, teisingumo sistema nėra labai efektyvi Italijoje. Jeigu situacija pagerės, galbūt tai sumažins ir įkalintųjų skaičių, kiek žmonės, ypač kalbant apie što kardomųjų sulaikymo kalinius. Ponas Brons, ačiū. Aš jūsų ataskaitą pastebėjau, kad 60 daugiau nei 60 tūkstančių kalinių, iš jų 29 tūkstančių beveik pusė buvo užsieniečiai, panašu iš Rumunijos, Maroko, Albanijos ir Tuniso. Mane patikimai informavo, kad Rumunijos piliečiai neproporcing, ne, piliečiai neproporcingai yra daug iš Romų bendruomonės. Taigi kyla klausimas, ar tai dar vienas pavyzdys, kad yra nepadori diskriminacija prieš tam tikras etinės grupės? jeigu tai nebus paaiškinta kaip diskriminacija, tuomet įmanomas dar vienas paaiškinimas, būtent štai koks. Paaiškinimas, kad ne, neįvardinkite jų, ne, neištarkite jo vardo, kaip sakė Oskaras Vaildas. Visą tai pasakęs, norėčiau um, dar pasakyti, kad perskaitęs jūsų ataskaitą, kurią gavau tik šį ryt, visa tai yra ir įspūdinga, ir šokiruoja. Ir e, daugelis jūsų pasiūlymų buvo pagrįsti racionalūs ir konstruktyvūs. Tačiau uh, netgi 60 procentų kalinių, kurie buvo nuteis, nuteisti, nebuvo nuteisti žmoniškomis sąlygomis. Tai reiškia, kad su jais buvo elgiamasi netinkamai dar prieš juos nuteisant. Buvo minimi kankinimai. Mane tai tikrai šokiruoja kankinimai negali būti toleruotini bet kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis. Jokių išlygų ir išimčių čia negali būti. Tačiau už kalėjimų sistemos ribų kankinimai išorėje dažnai naudojami vyriausybių, valstybių vyriausybių, kur kan, kankinimai yra baudžiamasis nusikaltimas. Mes dabar žinome iš anksti, naujausios informacijos, kad Junktinės karalystės vyriausybė, Tony Blair vyriausybė, kuri bendradarbiavo su JAF vyriausybė dėl specialių kalinių sugražinimo, žinojo, žinoma, kad tie įtariamieji buvo kankinami kol politiniai lyderiai kurie, nes, kurie nebus nuteisti, kurie ėmėsi kankinimų ir nebus nuteisti kankinimai viename ir kitame kalėjime. Ir aš tikrai nenorėčiau sumenkinti tų kalėjimų, kurių, kuriuos jūs minėjote reikšmės. Niekuomet ši problema nebus išspręsta. Ačiū. Ačiū Jūsų pastabas, konstruktyvas pastabas, norėčiau štai ką Jums pasakyti. Tai, kad pabrėžiama kankinimas nuolat visą laiką, mūsų nuomonį keitimėsi su pašnekovais bei parlamentarumuose. Mes tiesiog sužinojome, kad priešingai tai, kad yra kai kuriuose valstybės narėse e, atitinkamas nuostatos, bet jis įvesta Italijoje. Baudžiamasis kodeksas iki dabar nedaro skirtumą tarp baudžiamojo nusikaltimo, kuris kvalifikuojamas kaip žmogžudys, kaip kankinimas. Ir potencialiai galima kaltinti, galima pati, pareikšti kaltinimus mm, kalėjimo prižiūrėtojams arba apsauginiams, kurie gali taikyti tokį nešmonišką elgesį kalinių atžvilgių. Taigi, tam, kad būtų persikėjami tokie veiksmai, reikia mm, pateikti pareikšti ieškinį dėl piknaudžiavimų mm, galiomis, bet ne galime pareikšti ieškinį kaip kankinimo atvejį. Ir mes teigiame, kad toks, tokia spraga turi būti užpildyta. Aišku, kai kuriuose kitose valstybėse narėse kankinimas yra vadinamas savo vardu ir galima taikyti būdžiamą į persekiojimą, remintis kaltinimais kankinimu galima pareikšti tokius kaltinimus e, kalėjimo apsaugininkui arba prižiūrėtojui ar kokiam pareigūnui, kuris šitaip elgėsi su kaliniais. Tačiau, kaip sakiau, svarbiausias dalykas yra tai, kad materialinės sąlygos neleidžia taikyti e, standartų, kuriuos numatė Europos žmogaus teisų teismas. Taigi, kaip sakiau, materialinės sąlygos. Aš ypač pabrėžiu šitą dalyką. Aš e, sakau, kad požiūrelį kalėjimas yra toks pavyzdys. Tai yra sena tvirtovė, visas pat pati architektūros idėja yra sutelkti žmonės už grotų, užrakinti juos, izoliuoti kaip įmanoma. Ir aišku, kalėjimo perpildymas yra neįmanomas. Ir tokia padėtis, toks įkalinimas, na, ne tik tai, kad nepakenčiamas, bet kai jūs pamatote ir esate šokiruotas, kai tai pamatote gyvai, tai tikrai aš turiu pasakyti, tai objektyviai tariant yra nežmoniška, na mane labai nuliūdino, e, pamačius ir kad investuojant į kitas sistemas, į kitą pastatą, sąlygos e, yra tokios baisios tai, ką mes matėme už podžiūrelio sienų. Ir aš tai, aišku, sakau, gerbdamas Italijos vyriausybės įsipareigojimus ir prievalės, bet e, pavyzdžiui, įvairius pareigūnai vykdo savo pareigas ir jie mm, vykdo savo pareigą, bet tai yra objektyvi situacija, kad toks pastatas yra neįmanomas, tokiu perpildymu ir toks perpildymas tokiame pastate, na, tai visiškai nesuderinama su žmogišku supratimu, kaip suprasti ką reiškia atlikti kalėjimo bausmę, e, laisvės atimėjimo bausmę. Dabar grįžkime prie ponas Palma. Ar ponas Palma norėtų pateikti papildomų pastabų? Three short comments. Uh... Kai dėl trūkumų. Visų pirma, dėl, kankin, dėl kankinimo apibrėžimų mūsų bučiamajame kodekse. Taip, tai yra teisinė spraga, kurią reikia užpildyti kaip įmanoma greičiau, kadangi mes ratifikavome e, konvenciją prieš kankinimą prieš 20 metų. Ir, na, negaliu pasakyti, kad mes nebaudžiame už netinkamą elgesį. Tačiau e, baudžiamasis persekėjimas yra labai yra netinkamas. E, kalbant apie konkretų nusikaltimą, kaip kankinimas, nes visi kiti nusikaltimai, kuriuos jūs paminėjote, pavyzdžiui, piknaudžiavimas galiomis, sužeidimai, tai tokie nusikaltimai gali būti labai greitai nustatomi ir jie gali būti greitai išaiškinami. Ir rezultatas yra tai, kad jeigu yra kažkoks netinkamas traktavimas ir nėra tinkamai persikėjimas, bet formaliai, bet neveiksmingai persikėjimas, tai na, aš tikiuosi, kad žemesnieji rūmai parengs įstatymą ir jis bus peržiūrėtas senate ir mes artimiausiai ateityje užpildysim šitą teisinę spragą. Kitas klausimas paminėtas, tai yra architektūrinis dizainas mūsų kalėjimų ir jų, na, sakykime, amžius. Na, aš sutinku, kad tos erdvės e, dizainas tai nurodo e, tai, kas vyksta šito pastato viduje. Taigi, tai yra erdvė, kuri atitinka E, sankcijų idėja, kuri galioja prieš šimtą metų. Ir dabar yra neįmanoma gyventi, gyvendinti sistemą, jeigu mes laikysimės tuos sulaikymo idėjos, kuria, kaip mes ją suprantame šiandien. Tai aišku, reikia investuoti ir visiškai renovuoti mūsų kalėjimo patalpas. Tai nėra lengva krizės laikotarpiu, kai bendruomenė tam nepritarė, bet aš visiškai sutinku su jumis, kad tai yra klausimas, kurį reikia pateikti ant mūsų politinių dėrybų stalo. Ir yra glaudžiai susijęs su kitu klausimu. Tai yra socialinių paslaugų sistema. Mes turėtume pertvarkyti mūsų socialinių paslaugų sistemą ir atsižvelgti į sulaikymą, kad sulaikymas ir laisvės apribojimas tai yra sistemos dalis. Jo negalima išstumti iš bendros idėjos, tai yra visos sistemos sudėtinė dalis. Šiame kontekste aš turiu pasakyti, kad mums reikia paramos mūsų kolegų Europoje paramos ir kalbant apie tuos, kurie yra mūsų kalėjimuose, bet jie yra kitų Europos valstybių piliečiai. Žinote, kad mes esame pasirašę sutartį ir mes žin, turime įvairius lygius, kaip yra traktuojami užsieniečiai mūsų kalėjimuose. Tai yra vienas lygis, tai ES šalis, antra šalis yra piliečiai, tai yra Europos e, tarybos šalių tai yra jiems taikoma Europos žmogaus teisų konvencija ir toliau yra dar kitas stigmo, tai tie, kurie yra dar kitų šalių piliečiai ne Europos šalis. Ir mes turime atsižvelgti šitos tris aspektus ir e, traktuoti skirtingai. Tie, kurie yra ES piliečiai, tai mes prašome mūsų kolegų pagalbos tam, kad leis, tai leistų mums perkelti jūs jų nacionalinius kalėjimus tais atvejais, kai ir Europos tarybos šalių piliečiai, tai mes galime vėlgi eiti tą pačią kryptimį ir atsižvelgti tai, kad jiems yra taikoma Europos žmogus teisų konvencija. O tie, kurie atvyksta iš Maroko, Tuniso, Nigerijos, situacija yra visiškai kitokia, kadangi mes turime labai atsargiai žiūrėti ir taikyti negražinimo principą. Mes turim parengti dvišalius susitarimus tam, kad būtų galimybė perkelti šitos žmonės, gražinti juos atgal, bet į saugią padėtį. Tai mes einame tokiu keliu ir, kaip sakiau, nėra galimybės kad aš nesutikčiau. Aš visiškai sutinku su jūsų vertinimu, kaip jūs vertinate problemas ir e, sunkumus, kurias jūs pastebėjote savo visą metu. Heard... Na, išklausius diskusijų, kolegų diskusijų, tai Ar norėtumėte ataskaitos grupės rengimo nariai pasakyti, ar komisija norėtų kažką labai trumpai pasisakyti, pirmankaujantį Graikiją? Maša. Ačiū, ponė pirmininkė, pastabų neturim. Komisija? Dėkui, ponė pirmininkė, pastabų neturiu. Ačiū. Įdomus paskeitimas nu- nuomonėmis, nes tai yra, kaip sakiau, teisinis pagrindas nėra veiksming, trūksta veiksmingumo ir nėra atinikamų teisinių priemonių, kurios užtikrintų, kad e, sulaikymo institucijos Italijoje ir kitose šalyse pasitarnautų ir padėtų e, vykdyti teismų sprendimus, tačiau remiasi tais dėlsimais, kurie tikrai greuna teisinę struktūrą visoje Europos Sąjungoje ir įvairiose valstybėse narėse, bet aš turiu pasakyti, kad mes Italijoje patikriname padėti patys ir matome, manome, kad šitas rezultės projektas ir sprendimo projektas iliustruos tas mūsų diskusijas ir tolesnis veiksmus, ko, ką turėtų atlikti būsima parlamento kadencija ir lybė komitetas. Tai paskutinis punktas ir mes norėjome pasisakyti dėl svarbiausia dalyko, tai yra dėl Europos teisingumo teismo domenų apsaugos sprendimų. Ir e, teisingumo teismas e, rūpinasi apsaugų, e, ap, dokumentų apsauga, tačiau teismas Luksemburgė rūpinasi teisinių tikrumu, paveikinėmis teisėmis, kurios yra iš, nušviestas daug labiau negu bet kada įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, geriau negu Europos žmogus teisų hartija. Tai vėlgi ne, geros naujienas Europos piliečiams, tačiau taip priminė mums dar kartą tai, kad reikia, labai reikia atnaujinti duomenų apsaugą, teisinę sistemą visoje Europoje ir primina mums, kad būtina, kad taryba apsispręstų dėl duomenų apsaugos paketo, dėl duomenų E, apsaugos direktyvos, nes šitie yra žingsnis pirmin, tai yra, e, turi būti bendra pozicija su taryba ir tai reiškia politinę valią darytis su Europos parlamentu ir įvesti atnaujinimus siekiant sustiprinti privatumą ir teisinį tikrumą, kalbant apie e, komunikacijų privatumą apie, ir konfidencialumą. Taigi mes turėtume pasikeisti nuomonėmis E, balandžio mėnesio teismo sprendimu ir e, tai, kad deklaracija už 2006 metus yra susijusius pagrindinėmis teisėmis, teisė į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą. Mes išklausysime Europos parlamento teisės tarnybos pranešimą apie šitą sprendimą ir vėliau galbūt e, bus diskusijos. Pone Kojol, žodis Jums. Thank you, Chairman. Mer... Ačiū, pirmininkė. Savo sprendime, e, primtėme 2014 balandžio 8 Teisingumo teismas paskelbė negaliojančią 2006 numeris 24 dėl duomenų, kurie gaunami teikiant elektroninio ryšio paslaugas ir prieinami viešų, viešai prieinami arba per viešą ryšį. Šis sprendimas paskelbtas po dviejų prejudicinių e, sprendimų, kurių paprašė Airijos aukštas, aukščiausiasis teismas. E, abu tie susijęs sprendimai pridedami. Ir svarbiausias teismo teiginys yra, kad valstybės narės e, e, privalo pagal tą direktyvą suvienodinti, tai kaip jos saugo tuos duomenys gaunamus per elektroninį ryšį. E, tie duomenys turi būti prieinami E, tokie duomenys gali būti prieinami tik tai e, labai e, rimtai veiklai, kaip, pavyzdžiui, nusikaltimų bei terorizmo užkardimui. Šios nuostatos laikomos prieštaringomis, nes juose kalbama apie prievolę tuos duomenys saugoti, nurodoma, kiek laiko jos reikia saugoti ir ko, ko, ko, ko, kaip užtikrinti jų saugumą. Ir ši direktyva susijusi su sprendimu Airijos a, byloje Airija prieš Europos parlamentą ir tarybą 2009 vasario 10. -osios. Remiantis dviem prejudiciniais sprendimais, Airijos ir e, Austrijos teismai uždavė Teisingumo teismui daug klausimų dėl direktyvos aiškinimo. Teisingumo teismas sutelkė dėmesį į direktyvos galiojimo aspektą, ypač atsižvelgiant į ES pagrindinių teisų hartijos 7 ir 8 straipsnius. E, septintasis hartijos straipsnis kalba apie e, privatų gyvenimą ir šeimos gyvenimą. Aštuntame straipsnėje kalbama apie e, asmeninius duomenis Teismas visų pirma priminė apie prievolę numatytą e, direktyvoje dėl telekomunikacinių paslaugų tiekėjų trečiajame ir šeštajame straipsnėje numatytas prievolės. Ir taip pat būtent numatyti ir Hartijos septintajame straipsnėje numatytas teisės e, tokių valdant tvarkant tokius asmeninius duomenis. Be to, direktyva e, iš esmės kišasi į e, Hartijos 8 straipsnė numatytą asmens duomenų apsaugą. Todėl teismas konstatavo, kad direktyva e, pagrindinių teisų užtikrinimo E, atžvilgių yra ypač pavojinga. Teismas taip pat akcentavo, konstituoju, kad sąlygos, kuriomis duomenų e, saugojimas ir naudojimas vyksta, jei e, naudotojas ar abonentas nėra apie tai informuojamas, iš esmės prilyksta e, nuolatiniai stebėsenai. Teismas e, pripažino, kad duomenų saugojimas gali būti laikomas aktualiu, atsižvelgiant į direktyvos e, tikslus. E, bet kokiu atveju, kalbant apie e, reikalingų duomenų saugojimą e, ir kai tikslas yra kova, ko, duomenys, kai duomenys panaudoja siekiant e, tikslo kovoti su nusikalstamumu su, bei set, su terorizmu, tuomet tai laikoma būtinų dalykų. Teismas taip pat e, prie išvados, e, kad reikia užtikrinti pusiausvę ir priemonių proporcingumą. Proporcingumo e, siekimo principas, kurių, kurio privalo siekti visos institucijos, e, reiškia, kad tikslas priemonės turi būti susijęs su tikslu ir turi būti būtinos tų, to tikslo pasiekimui. Teismas taip pat e, e, konstatavo šiuo atveju, kad e, asmens duomenų apsauga vaidina svarbu vaidmenį ir atsižvelg, atsižvelgus į, į direktyvos keliamą pavojų, e, mano, kad e, e, įstatymų kuriejas turėtų tai suvokti ir kad e, šis, šios direktyvos įgyvendinimas turėtų būti griežtai kontroliuojamas. Be to, atsižvelgiant į e, prievalę užtikrinti teisę į privatų gyvenimą, asmens duomenų panaudojimas turi būti įmanomas tik labai griežtomis ir konkrečiamis sąlygomis Taip pat būtina, e, būtinos tikslios nuostatos, kurios reglamentuotų e, asmens duomenų apsaugą nuo bet kokio piktnaudžiavimo, bei taip pat e, reikalinga apsauga, kad tų, tų duomenų negalėtų pasiekti bet kas. Teismas taip pat konstatavo, kad direktyva dėl duomenų saugojimo e, numato prievalę saugoti duomenis, e, kurie yra prieinami fiksuoto ryšio telefonu, mobiliuoju telefonu bei internetu. Ši direktyva bendrai apima visų asmenų, visus duomenis, kurie yra teikiami bendra, elektroninių ryšių, elektroninio ryšio priemonių panaudojime Ir tie duomenys gali būti prieinami ir panduojami tik tai, ko, ko prireikus e, kovoti su sunkiais nusikaltimais. Kita vertus, direktyva nekalba apie tų duomenų saugojimo e, ir tiesioginio pavojaus e, sąsajas ir santykius. Be to, direktyva nenumato, joje nėra tikslių nuostatų dėl e, duomenų išorės naudojimo. Ir taip pat nėra numatyta e, galimų pažeidimų prevencija. Be to, e, direktyvos ketvirtajame straipsnėje numatyta, kad, kiekvien, kad visos valstybės narės privalo E, užtikrinti priemonių proporcingumą, nors kita vertus nėra jokių papildomų nuostatų. Teismas pabrėžė, kad e, galimybė nacionaliniams institucijoms naudoti asmenų privačius duomenis nėra e, kontroliuojama, nėra numatyta iš ankstinė kontrolė, kurią vykdytų teisminė institucija arba nepriklausoma administracinė institucija. Teismas taip pat akcentavo, kad direktyva numato galimybę duomenį saugoti tam tikrą laiką be jokios, be, e, be jokios skirstimo į kategorijas. Be to, e, ilgiausias duomenų saugojimo laikotarpis yra 24 mėnesiai, bet nenumatyti kriterijai, e, kurių pagrindų duomenys, būtų saugomi duomenys tik būtinai prireikus. Be to, ir, ir remiantis visų tuo, e, teismas daro išvadą, kad direktyva nenumato aiškių taisyklių, kurių pagrindų būtų galima užtikrinti Hartijos 7 ir 8 e, numatytų pagrindinių teisų gyvendinimą. Todėl teismas mano, kad e, šis pusiausvyros nebuvimas užtikrinant pagrindinės teisės direktyvoje reiškia, kad direktyvoje e, numatytas e, duomenų e, naudojimas neapribuotas tik tai griežtomis situacijomis. Taip pat teismas mano, kad yra nenumatytos kitos garantijos ir nenumatyta prievolė tų duomenų saugoti išimtinai ES teritorijoje. Todėl teismas daro išvadą, kad direktyva pažeidžia proporcingumo principą ir todėl skelbia ją negaliojančią. Direktyvos anuliavimas e, reiškia, kad ji nustoja galioti ir atgalinę tvarką. Taip pat e, nacionalinių teismų teisėjai privalo laikyti negaliojančių šį teisės aktą sprendimuose, kuriuos priima e, nacionalinės teisės sistemoje. Ir e, direktyvos perkelimo tai, sprendimai automatiškai netampa negaliojančiais. E, sprendimą apie tai turi paskelbti nacionalinės institucijos. Pirmininkė, aš pabandžiau trumpai pristatyti teismo sprendimą. Iš tikrųjų, šis sprendimas sukelia daugybę klausimų ir e, teisės tarnyba yra pasirengusi, pasiruošusi atsakyti į tuos klausimus. Ir e, taip pat noriu informuoti ir jūs, ir komisiją, kad kad mes būsime pasirengę atsakyti jūsų klausimus po to, kai išnagrinėsime šį e, sprendimą nuodugniai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Kajola teismas savo sprendime laikėsi generalinio advokato nuomonės, tai yra Ispanijos konstitucinio teismo nuomonės dėl paprastų priežasčių, nes tai yra konstitucinis klausimas, kalba eina apie pagrindinių teisų hartiją, ES hartiją. Ši direktyva buvo priimta atsižvelgiant į 2001, 2004, 2006 metų bandymus Ispanijoje. Tačiau ta pati direktyva nėra nuosekli, nėra užtikrinamas tinkamas, tinkama privataus gyvenimo apsauga ir ta apsauga buvo sustiprinta, kai buvo primtas, primta žmogaus teisų hartė ir Lisabono sutartis. Ir mes primename, kad yra būtina užbaigti teisėkuros paketą dėl duomenų apsaugos ypač kalbant apie šią direktyvą. Direktyvą, kur kalbama ir saug, apie saugumo pajėgas, saugumo agentūras, policijos pajėgas, policijos atliekamus tyrimus ir baudžiamąją teisę. Tai yra pagrindas e, tyrimams, kai yra bandoma surinkti įrodymus, kalbant apie teroristinės organizacijas, e, bandančias pakengti Europos saugumui. Būtent dėl to reikalinga užbaigti duomenų apsaugos paketą, jį parengti iki galo, reikalingi nauji reglamentai ir nauja direktyva. E, Dabar pradėsime diskusijas. Pirmiausia, siūlyčiau išklausyti komiteto narių, o po to galbūt bus numatyta galimybė išklausyti komisijos ir pirmininkaujančios graikio. Pone Fos, jūs pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano nuomonė, Šis e, teismo sprendimas išryškino kelis svarbiausius dalykus. Pirmiausia, kad tai yra priimtina tik tuo met, jeigu ir kita šalis laikosi tam tikrų nuostatų, tam, kad būtų užtikrinamas proporcingumas. Tai ne, neleidžia padaryti išvados, kad neįmanoma sulaikyti daugiau duomenų, saugoti daug duomenų, tiesiog keičiama tai, kaip tai yra daroma, nes mūsų atsakomybė yra surasti pusiausvyrą tarp pateisintų žmonių interesų ir jų duomenų apsaugos. Ir taip pat kita vertus reikia nepamiršti ir rimtų nusikaltimų tyrimo prievolės. Ir tyriant nusikaltimus, ypatingai reikalinga duomenų analizė. Norint išspręsti nusikaltimo bylas, reikalinga prieiga prie tam tikrų duomenų. Mes kaip teisės aktų e, prieimėjai turime užtikrinti tokias garantijas, numatyti tokias sąlygas, tai yra tie, kurie vykdo nusikaltimus, kad jie to nedarytų ir nebūtų jiems suteikta prieiga prie duomenų. Taip pat valstybė, valstybinės institucijos turi tirti nusikaltimus ir atsižvelgti įvairius dalykus, teisinės valstybės principus, nukentėjusių apsaugą, kovą nusik su nusikaltimais ir panašiai. Tai yra valstybės vaidmens dalis. Taip pat yra ir aukos nukentėjusiai jų artimieji, kurie turi būti informuoti ir pasakyti, kodėl mes nenaudojame visų galimų priemonių kovai su tais nusikaltimais. Mes turime veikti čia Europos lygmenių, tam tikrose ribose ir turime dar kartą tai peržiūrėti. bus aptartas klausimas parlamente, bus priimti sprendimai ir po to valstybės narės turės juos įgyvendinti. Nes Tai yra esminis dalykas, jeigu mes norime išspręsti rimtų nusikaltimų problemas ir jeigu norime pasirūpinti, kad teisėsaugos institucijos turėtų galimybių um, tirti nusikaltimus, nes priešingų atveju mes e, kovosime su pačia esme. Jeigu nenumatysime pakankamai priemonių nusikaltimams tirti ir persekioti, ir jeigu prieiga prie duomenų nebus įmanoma, jeigu duomenys nebus saugomi, uh, Taigi mes turime sukurti atitinkamą pagrindą, kad jis būtų perkeliamas ir gyvenimas tinkamai valstybėse narėse. Panas Moraisa, ačiū ponė pirmininkė. Prieš tai trumpai panalizuosiu mūsų nuomonę dėl šio sprendimo. Norėčiau paprašyti teisininkų, paklausyti teisininkų, daugiau papasakoti apie šio nuosprendžio taikymą atbulinę datą. Norėčiau paklausti, ką tai reiškia nacionalinė prasme, nacionalinių įstatymų prasme. Kas nutiks su tais duomenimis, kurie dabar yra laikomi valstybėse narėse ir koks mechanizmas bus naudojamas nacionaliniams teisės aktams atšaukti dėl duomenų saugumo, nes man nebuvo labai aišku ir man to, kad tai yra rimta problema, nes skaitant sprendimą, man nėra labai aišku, kokia bus dabartinė situacija, taigi norėčiau, kad teisininkai daugiau paaiškintų apie tai. Toliau kalbant apie tai, ką reiškia šis sprendimas, mes visi skaitome šį nuosprendį ir bandome susitaikyti su juo, bet mūsų analizė bent jau kol kas yra ta, kad tai yra sisteminis sprendimas, žiūrint, kas vyksta bendrai kalbant apie proporcingumą, netinkamus saugiklius, neteisėtos prieigos riziką. Pagrindinis aspektas, turint omenyje laikotarpį, kurį mes aptarėme pirminėme pasiūlyme šeši mėnesiai iki dviejų metų. Visais tais aspektais, ir aš prisimenu, kai duomenų saugojimo direktyva buvo aptarinėjama, uh, Mes kaip frakcija pritarėme mm, tam, kad būtų reikalaujami teismų leidimai. Pavyzdžiui, kiekvienu aspektu tas sprendimas buvo kritiškai svarbus. Ir dabar mes turime pripažinti, kad tai yra labai svarbus sprendimas ir kad kontekstas absoliučiai yra pasikeitęs. Mes čia kalbame apie tam tikrą pabudimo signalą, turime minėti, kad tai yra duomenų rinkinys ir, aišku, tam tikri e, duomenų rinkiniai reikalingi teismams, kai kalba eina apie saugumo riziką, terorizmo riziką. Tačiau proporcingumo prasme ir neteisėtos prieigos rizikos prasme netinkamas taip elgtis. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtumėm tam tikrus sprendimus, sprendimo aspektus, kur kalbama, tarkim, apie uh, duom, tai, kad duomenys nuo šešių mėnesių iki dviejų metų yra laikomi, bet nėra jokių kategorijų. Tai yra sisteminis sprendimas. Tai reiškia, kad šiandienos kontekste duomenų saugojimas, sulaikimas nėra tinkamas. Taigi turime suprasti, kad šis sprendimas yra gan žalingas. Ir mes pirmiausia turime suvokti, kad tarybai turime pasakyti, jog kai mes parlamentas tvirtinome direktyvą ir reglamentą, tą paketą, jie pirmiausia turi į tai sureaguoti, nes tai buvo mūsų tuometinis parlamento sureagavimas ir atsakas ir galbūt vėliau bus įmanoma tam tikrus ribotus teisės aktus patvirtinti dėl duomenų saugojimo, kaip elgtis e, saugumo ir terorizmo rizikos atvejais ir saugoti ir sulaikyti duomenis tais tikslais. Tačiau pirmiausia, turime paprašyti, kad taryba sureaguotų į jau turimą direktyvą, ar dėja jie to nedaro, nedaro pakankamai greitai. Taigi mums problema yra ta, kad turime pripažinti, jog sprendimas yra žalingas visomis prasmėmis ir turime suprasti, kad kontekstas yra visiškai pasikeitęs, kalbant apie duomenis. Ir galiausiai dar norėčiau pasakyti, kad sprendimas yra čia labai svarbus ir pasikeitus technologijoms reikalingi teisės aktai dėl rizikos saugumui bet aš susilaikysiu nuo tolesnių pastabų. Ačiū ponui Morajas, norėčiau priminti, kad einame į pabaigą, posėdis eina į pabaigą, yra dar kolegų norinčių pasakyti, tai labai prašau jūsų kalbėti neilgai, kad dar liktų laiko komisijai ir pirmininkančio valstybei, ponės Argentinai. Dat is geen probleem. Um... Ačiū pirmininkai, jokių problemų. Me, mums tose ilgalaikėse diskusijose nepavyko um, visko padaryti. Man toks įspūdis susidaro, tačiau tai iškelia galybę klausimų. Jeigu teisingai supratau, teismas teigia, kad ši direktyva niekuomet neturėjo būti priimta. Ir dabar sprendimas taikomas atbulinė data. Norėčiau paklausti teisininkams, ką tai reiškia nacionalinių teisės aktų prasme. Mano šalyje, pavyzdžiui, yra pritaikyta ši direktyva ir duomenys vis dar yra saugojami. Ir teisingumo generalinis sekretorius pasakė, kad per 8, mėnes, 8 savaitės išanalizuosime tą sprendimą, žiūrėsime, ką daryti. Taigi, panašu, kad pagal teismo sprendimą negalima nieko saugoti pagal šį teisės aktą. Švedijos interneto tikėjas pasakė, kad iškart stabdys duomenų e, sulaikymą ir saugojimą, nes teismo manimų tai nėra būtina daryti. Taigi, man įdomu, kokios kitos bendrovės e, laikysi šio pavyzdžio, sek šio pavyzdžio. Taigi, ką tai realiai reiškia? Ką tai reiškia, kalbant apie duomenis, kurie pastaraisiais metais buvo laikomi? Uh, remiantis atitinkamų teisės aktų direktyva, kuri dabar yra pasmerkta, kur teigiama, kad jinai apskritai niekada nebuvo, turė, neturėjo būti priimta ir sprendimas taikomas atbulinė tvarka. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia ES ir JAV keliaivių duomenų įrašų susitarimams? Ką tai reiškia iniciatyvoms pačioje ES dėl duome, keliaivių duomenų įrašų? Ar įmanoma dar tuos įrašus saugoti? nes aš maniau, kad duomenų saugojimas dabar jau yra neįmanomas. Taigi, norėčiau paklausti komisijos, ką jie darys valstybių narių atžvilgių, nes gali būti pradėti taikoma pažeidimų procedūra valstybėms narėms, toms, kurios vis dar laikysis šio teisės akto. Dabar teismas nusprendė, kad tas teisės aktas e, neleistinas Taigi norėtumėme gauti atsakymą į klausimą, nors abejoju, ar tas atsakymas yra. Aišku, galime palaukti, kol parlamentas pradės darbą po rinkimų, nes viskas, kas yra saugojama dabar bendrovių, oro bendrovių, telekomo įmonių, tai reiškia, kad dabar jos visos pažeidžia įstatymus ir tai gali dėl to gali kilti gausybė bylų, kaip, tarkim, individualus asmenys dabar mato galimybių veikti teismuose. Piliečiai, kurie kažkurio tai atveju buvo įtariamieji, jų duomenys negali būti daugiau saugojami. Taigi aš norėčiau ponui Axel Foss pasakyti štai ką. Kuris nusikaltimas jau yra pakankamai rimtas, kad jo atveju būtų galima rinkti duomenis. Mes aiškių čia neturime ribų, taigi turime e, parengti tas apibrieštis. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpas klausimas e, dėl to, kas įvyko. Aš čia jau esu dešimt metų ir tai yra pirma tokio pabudžio byla, kai matome, kad yra pas, kažkas paskaptas negaliojančių, tai klausimas, kokia yra procedūra tokiais atvejais, tokiuose bylose. Kaip tai atsiranda teisme, tai kaip tai yra susijęs su to faktu, kad šitas teisės aktas negali būti taikomas, kokios bus poveikis, kaip, kaip, kaip tai analizuojama teisme. Jeigu mes kalbam apie nacionalinius įstatymus valstybėse narėse, jeigu yra galiojantis įstatymas, tai jūs jo nepažeidžiate, nes valstybėse narėse mes kalbam apie galiojančius įstatymus. Tai kada, iki kada, koks yra terminas sustabdyti tokį įstatymų galiojimą? Ir jeigu kalbam apie įstatymą, kuris leido kaupti duomenis ir pagal jį teismai prieimė sprendimus, tai kas dabar vėlgi kreipsis į teismą, ar komisija turi e, kažkokį vaidmenį vaidinti, tokie mano klausimai. Finally, commissioner. Panas Brankstolių komisija. Prašau nepamiršti, kad jūsų pastabas turi būti trumpas, kad mes neviršytume skirto laiko daugiau negu būtina. Taigi, ponė Bronks. Netgi e, po teismų sprendimo e, ir kalbant apie gyvendinimą, man atrodo, kad pavojus yra tai, kad visa eilė organizuotų nusikaltelių arba terorizmas gali būti e, prie, dingstis arba priežastis kaupti duomenis. Bet jeigu yra išsklaidomi įtarimai dėl tokios veiklos, tai duomenys gali būti naudojami kitiems tikslams. Pavyzdžiui, sakysim, kažkoks draudimas turintiems įvairias politinės nuomonės, draudimas užimti tam tikras pareigas. Tai egzistuoja kai kurias valstybės narėse. Ar teismas atsižvelgia šitą dalyką? Mes taip pat išgirdome ir e, akivaizdu, mes žinome, kad teismas sprendimas ne paveikia nacionalinių teisės aktų priimtų po direktyvos įsigaliojimo. Tai ar reikia priimti kitą direktyvą, kuri reikalautų, kad valstybės narės atšauktų ankstesnį direktyvą. Ačiū. Ponas, pirmiausia komisija, pirmininkaujantį valstybę, paskui ponas Kajola, kad jis trumpai atsakytų į konkrečius klausimus komisijai, prašom. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Ačiū gerbėmiems nariams už nuomonės. Kaip žinote, komisija e, pritarė, kalbant apie aiškumą dėl domenų apsaugos e, kopimo direktyvos ir taip pat komisija pastebi, kad sprendimas apskritai atspindi komisijos 2011 metų pranešimo rezultatus dėl direktyvos įgyvendinimo ir kaip yra aiškiai pasakė teisės taryba prieš keletą minučių, teismas nusprendė, kad duomenų saugojimas netitinka proporcingumo principo ir e, turi būti užtikrinta daugiau apsaugos priemonių ir teismas kalba apie labai svarbius dalykus, kaip nacionalinių įstaigų e, galimybė naudoti duomenis ir taip pat kalbam apie e, rimtus nusikaltimus, tai yra domenų laikymas, tai yra domenų kaupimas ir saugojimas. Iš, tai apie tos klausimus jau anksčiau buvo kalbama komisijos vertinimo ataskaitoje 2011 metais. Ir mes e, turim pasakyti, kad teismas mano, kad duomenų saugojimas kaip toks neigiamai nepaveikia pagrindinių teisų savokų, tačiau yra turi būti numatytos aiškios sąlygos ir tai turi pastarnauti visuomenės interesų. Tai yra kovai su rimtais nusikatimais ir kovai su terorizmu ir siekiant užtikrinti visuomenės saugumą. Komisija jau pradėjo analizuoti e, poreikį parengti naują teisėklos pasiūlymą ir e, teismas sprendimas, tai aišku, labai sudėtingas ir, ir e, E, tikrai reikia labai atidžiai vertinti, koks bus poveikis. Toks vertinimas bus atliktas komisijoje, konsultuojantis su visomis susijusiamis e, apygardomis ir siek, bus teikiamas išvelgti į visus egzistuojančius interesus. E, kaip dėl galimybės peržiūrėti privačių duomenų direktyvą ir kokios bus pasiekmes, darybų pasiekmes dėl duomenų apsaugos sąrangos, kaip nurodė pirmininkas, tai vis tai atsižvelgs įvairius dalykus ir komisija, komisija e, skirti pakankamai laiko tokiam įvertinimui atlikti. Taip pat norėčiau trumpai atsakyti kolegijai ponės Sačentinį dėl pažydimo procedūros. Komisija tai labai greitai iš karto išsiaiškins per ateinančias kelias savaitės. Ačiū. Thank you, Mr. Chair. Uh... Dėkuoju pirmininkė. Vykaujantį valstybę, kalbant apie teismų sprendimus, juos labai atidžiai nagrinėja ir daugiau mes kol kas šiuo metu pastabų neturime. Now, Mr. Kajola. Ačiū, ponė Kajola, žodis jums. Ačiū, aš labai trumpai kalbėsiu kaip dangi šitas mm, sprendimas dėl negaliojimo, taip vadinamas ekstunk, turi atgalinį poveikį tai aš suprantu, kad yra klausimų susijusi su šio sprendimo teisiniu poveikiu. Taigi, atsakant į klausimus, kuriuos uždėti ponas Praš, ponas Argentiniai, nacionaliniai įstatymai nepaveikiami, jau nepaveikia toks sprendimas, nacionaliniais teisės aktų kuriejas neturi prievolės e, nurodyti naujų teisės aktų pagal direktyvą, tačiau pagal autonomiškus nacionalinius sprendimus jie gali e, laikyti, palikti galioti arba atšaukti bet kokį nacionalinį įstatymą, kuris egzistuoja ir yra priimtas pagal negaliojančią direktyvą. Jeigu toks teisės aktas paliekamas galioti, šitas nacionalinis įstatymas, tai nacionaliniai teisėjai turės įvertinti, ar laikomasi pagrindinių teisių tai nacionalinis teismas turės tai atlikti. Teisingumo teismas tik tai analizuoja šiame sprendime būtent šią konkrečią direktyvą ir jie nedaro nuorodos į kitus sąjungoje priimtus teisės aktus. Taigi šiuo metu yra sunku bandyti ir analizuoti netiesioginį poveikį kitiems teisės aktams arba teisės aktų pasiūlymams, o pasiūlymams. Atsakant į ponios Bauer klausimą dėl kaip buvo priimtas toks sprendimas, tai yra du prašymai priimti prie judicinį sprendimą iš dviejų aukščiausių teismų, Arijos ir Austrijos teismų, ir taip pat Austrijos viena federacinė žemė, kuri pateikė ieš, pareiškė ieškinį, prašė priimti tokį prejudicinį sprendimą ir remiantis šituo prejudicinio sprendimo prašymu, teisingo teismas, kaip nudartyta sutartyje, galėjo, teismas Tiksemburgė galėjo pasisakyti ne vien tik tai dėl teisės akto aiškinimo, bet dėl ir jų galiojimo, ką jie ir padarė. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau patikstinti, tai kad vienintelis poveikis vėlgi, čia yra šiek tiek kontroversiška, man atrodo, tai kad direktyva kuri buvo paskelbta negaliojančia ir netaikoma. Ir e, ji negaliojanti nuo, nuo, nuo įsigaliojimo dienos, tekstunk, kaip sakiau. Ir aišku, nauja direktyva bus pasiūlyta, ją pasiūlys komisija, tačiau ji būtinai turės atitikti propastingumo sąlygą, kaip buvo nurodyta teisimų teismo sprendimu ir teismas e, reikalauja, kad būtų gerbiamas proporcingumo principas. Dėkuoju, tai e, tokia mano būtų rezumė. Nu, Ačiū, ponia Kajola. Jūs iš tikrųjų kalbėjote glaustai. Dvigubai jums už tai dėkojame. O dabar baigėsi mūsų šios kadencijos paskutinis Libė komiteto posėdis. Pirmadienį 7 val. po pietų dirbsime koordinatorių posėdėje, nes turi vykti dar vienas koordinatorių posėdis, kuriame dalyvauja komisijos vicepirmininkė Reding. Ji turėtų uh, mums, mums informuoti vieną konkrečią temą, apie tai kalbėjau vakar įvykusiame prieimime. Noriu padėkoti visiems jums už darbą, už atsidavimą, už bendradarbiavimą, už mūsų e, darbo kokybę, kurią tikrai buvome labai patenkinti per visus penkerius metus. Tai buvo labai įdomi patirtis. Bent tikiuosi, kad, kad jūsų įspūdžiai tokie pat kaip ir mano. Bet matau, kad ponės Argentinė dar nori kažką pasakyti prieš atsisveikindami su vertėjais. Ir ne dėl to, kad aš norėčiau būti ta, kuri kalbės paskutinė šiame komitete po penkerių metų. Noriu, kad tai būtumėte jūs. Tačiau vakar, kadangi neturėjau laiko ir turėjau užbėgti ir neturėsiu galimybės taip pat e, kalbėti pirmadienį, bet noriu padėkoti jums už jūsų pirmininkavimą pastarosius penkis metus, už jūsų kantrybę. Uh, mūsų atžvilgių ir, ir už tai, kad buvo džiaugsmingų momentų. Atsimenu, kad poroje vakarienių jūs grojate gitarą. Man tikrai buvo įdomu, kaip jūs mus pristatėte, kaip jūs mus e, charakterizavote. Juanai, aš tikiuosi, kad grįši į šį parlamentą ir kad dirbsime drauge, bet jeigu kartais tai ne, neatsitiktų, labai ačiū tau už visą tavo darbą, jo, tavo kantrybę, humoro jausmą ir atsidavimą. Ačiū, Judit. Tu tokia maloni, kad net negaliu patikėti savo e, ausimis, tikiuosi, kad turėsiu galimybę geriau pažinti tave ir jūs visus. Visiems rinkiu e, geros rinkiminės kampanijos e, visiems tiems, kurie norės sugrįžti sėkmės kurie nenorės sėkmės. Ačiū visiems.